esame kartu su juo ir taip pat su visomis nuo šio ilgai besitęsiančio konflikto kenčiančiomis aukomis. Pirmininkas, ačiū ponui Potočnikui, diskusijos šio klausimu baigtos ir buvo pateikti septyni rezoliucijų projektai, dėl kurių balsuosime po diskusijų. Kitas darbo tokias klausimas yra smurto eskalacija Meksikoje. Pirmiausiai leisime pasisakyti rezoliucijos autoriams. Pirmasis kolega Jaurigui Atondo pusantros minutės kalbės. Pone pirmininkė, norėčiau pradėti pasakydamas, kad Meksika yra per 20 pastarųjų metų didelę pažangą padariusi e, demokratinė valstybė kuri yra glaudi ES partneriai, su Meksika yra pasirašytas asociacijos susitarimas, Meksikoje vyksta sunkus karas su organizuotom sikostamumo ir narkotikų prekybos atstovais. Šiandien mes kalbame apie Meksiką žmogaus teisų kontekste. Meksikoje visuomet būdavo pasitaikydavo smurto prieš gyventojus atveju, kuomet buvo pažeidžiamos žmogaus teisės. Dauguma Europos parlamento frakcijų siekia priimti rezoliuciją, kuri remtųsi pagarbos tarpusavio sutarimo principais. Meksika raginama toliau žengti keliu demokratijos link, tačiau tuo pačiu reikalaujama ir kitų dalykų. Pirmiausiai reikalaujama užtikrinti spaudos laisvę, nepersekioti žurnalistų. Reikalaujama, kad žmogaus teisų gynėjų asociacijos galėtų laisvai veikti, kad joms nekiltų grėsmė, taip pat Meksiko privalo apsaugoti moteris nuo smurto ir prievartos, nes daug moterų yra nužudoma. Pat reikia užkirsti kelią smurto atvejams e, iš saugumo pajėgų pusės. Pirmininkas nutraukė kalbėtą, dabar pasakys ponė Weber dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė kolegos šią savaitę Pirmadienį minėjome Tarptautinę moters dieną. Parlamente yra daug iškabinėta plakato visomis ES valstybinėmis kalbomis, raginantis sustabdyti smurtą prieš moteris. Tačiau kokia yra situacija Meksikoje? Prieš e, e, vietinės ir nevietinės moteris, kurios tampa netgi vietinės valdžios struktūrų smurto aukomis moteris Meksikoje kenčia tiek būtyje, tiek patiria lytinį smurtą ir e, prievartą bei smurtą. Jų atžvilgių taiko netgi korumpuoti policijos atstovai. Meksikos valdžios struktūros e, negali nieko prieš tai padaryti, todėl nusikaltėliai jaučiasi nebaudžiami. Mes reikalavome iš Meksikos vyriausybės imtis uh, netidėliotinų veiksmų, nes mes aiškiai matome, kad praktiškai visi moterų nužudimo atvejai lieka neišaiškinti ir nusikaltėliai lieka nenubausti. Pavyzdžiui, Meksiko valstija per pastarosius keturis metus tik tai 11 procentų e, visų nusikaltelių, kurie nužudė moteris, buvo nuteisti, iš viso buvo nužudyti 700 moterų. Galima kalbėti apie smurtautojų prieš moteris nebaudžiamumą. Panas Gonsalėsas buvo nuteistas 25 metams E, tiksliau ponė Gonsalės buvo nuteista 25 metams kalėjimo už smulkų nusikaltimą, kai tuo tarpu federaliniai policijos pareigūnai negali arba nesugeba ištirti moterų nužudimo atveju. Meksikos teisėsaugos struktūra yra apgailėtina. Taip pat reikia pagerinti ir teisėkuros situaciją, reikia suteikti moteriams daugiau galimybių gintis ir e, pateikti kaltinimus smurtautojams, nuo kurių jos kenčia. Taip pat ir būtinio smurto atvejais. Meksikoje, e, Meksikos būdžimoji teisė nenumato bausmių už smurtą būtyje. Ačiū, kolega Bielanas, vieną minutę kalbės. Čia, ponė pirmininkė, Meksikos prezidentas Kalderonas kalba apie kelis metus jau trunkančią kovą su nusikaltėliais. Joje kovoje dalyvauja 40 tūkstančių kareivių ir e, buvo suimti kai kurių narkotikų kartelių vadai sunaikinti 40 tūkstančių hektarų e, marihuanos laukų konfiskuota narkotikų, e, areštuoti buvo 45 tūkstančiai asmenų, kurie dalyvauja nusikalstama veikloje, tačiau mes turime suvokti, kad Meksikos narkotikų karteliai gauna milijardus dolerių pelno per metus ir e, korumpuotos nusikaltelių gaujos labai daug pinigų skiria papirkti politikams, teisėjams ir policininkams. Nuo 2006 metų žuvo 15 tūkstančių žmonių ir tik per pastarųjų metų e, laikotarpį jau 6 tūkstančiai žmonių žuvo. Mes turime suvokti, kad Meksika nesugebės laimėti karo su nusikalstamumu, nesulaukusi tarptautinės pagalbos. Pirmkas, ačiū kolegai Bielanui. Kitas kalbėtojas, kolega Fisijos Aichila. Vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Meksikoje egzistuoja narkotikų problema, kuri provokuoja smurtą. Meksikos prezidentas Kalderonas labai radikalios pozicijos ėmėsi tam, kad būtų panaikintas, panaikintas narkotikų priekyba. Jis nusprendė imtis jėgos ir perėti prie suėmimų, prie narkotikų konfiskavimo. Kariuomenė sutiko su žmogaus teisų komisijos rekomendacijomis. Vyriausybė taip pat pripažįsta, kad reikia keisti saugumo ir teisingumo taisyklės tam, kad būtų sistema skaidresnė ir tam, kad būtų atitinkamos bausmės pritaikytos už nusikaltimus prie žmogaus teisės. Mes remiame poną Kalderoną jo kovoje prieš organizuotą nusikalstamumą. Na ir galiausiai galiu pasakyti, jog esu patenkintas tuo sustarimu, kurio pasiekė pagrindinės frakcijos. Ačiū, toliau pone Veržet. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, nuo 2007 metų žmogaus teisės pažeidimai didėja vis jų daugiau yra. Įvairiais šaltiniais jų duomenimis vien tik tai 2009 metais daugiau nei 2600 žmogžudyščių buvo dėl narkotikų įvykdyta ir daugiausia Čivavo provincijoje. Kalderonas nusprendė įsiųsti karinės pajėgas į labiausiai nuo to kenčiančias provincijas. Ir dabar atrodo, kad nevaldomi siaučia net ir policininkai bei kariuomenė šiuose regionuose. Žurnalistai, vietos etninės grupės ir moteris ypač kenčia dėl tokios situacijos. Aš esu susitikusi su kai kuriamis iš tų moterų, kurios nukentėjo, kurios buvo kankinamos ir prievartaujamos policininkų. Ir mane tiesiog pašiurpino tai, ką jos pasakojo. Štai, pavyzdžiui, 2006 metais atlikti nusikaltimai dar nebuvo už juos nubausta. Mes negalime pritarti Meksikos vyriausybei, kurios, agent, kurios darbuotojai nuolat pažeidinėja žmogaus teisės. Taigi mes nepritarėme tokiai rezoliucijai. Dabar pusantros minutės, ponė Logviler. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Brutalios smurto vaizdais atvirose gatvėse. Gatvėse mus nuolat pasiekia per žinias nesklaidą. Moteris yra žimdoma šitais, paprastai tai yra darbuotojas šalies kairį, kačiaurėje ir taip pat patenka į pirmuosius žiniasklaidos puslapius ir todėl buvo parengta atskira ataskaita skirta šiam klausimui. Tačiau nežiūrint sunkių žmogaus teisų pažeidimo atveju, vis dėlto Meksikos vyriausybė atrodo negali ir nenori imtis ryštingų žingsnių kelią tam škirsti. Na, ji teisinasi tuo, jog tai yra griežtos kovos su narkotikais narkotikų prekyba pasiekmes, tačiau to nepakanka, nes tiesą sakant, karo tribunolai netyria kareivių padarytų nusikaltimų, beveik visiška savivalybė, tai yra eskaluojančio smurto pasakmes Meksikoje. Ir, ir pačias Meksikos turimi, turimi skaičiai rodo, kad um, armijos padaryti nusikaltimai didėja. Vyriausybė tai ignoruoja, tai bando nuslėpti. Ir tiesą sakant, karo ministerija skiria daug lėšų nukentėjusių šeimoms tam, kad šie nesiskūstų dėl kareivių padaryto smurto. Taigi visose lygmenyse santykiuose su Meksika ES turi kreipti dėmesį šios klausimus, norat juos kelti ir tiesą sakant. Neturėtume pasirašyti atitinkamus susitarimus su Meksika tol, kol ne, gerokai nepagerės uh, žmogaus teisų padėtis Meksikoje. Dėkoju kolegiai Lochbiller, toliau pasisakantiai frakcijų vardu. Pirmiausia, kolega Freda vieną minutę. Freda vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, smurto eskalacija Meksikoje, netoli JAV sienos, ypač miestas Ciudad Kores, tikrai verčia labai susirūpinti. Per pastaruosius mėnesius matėme, kaip e, armija įsikiša ir kokių tai turi krūvinų pasiekmių. Tai, e, tai grindžiama kova su narkotikų priekyba, tačiau prie šios kovos prisideda dar kovas ir tarp pačių e, priekybininkų narkotikais grupuočių, kuri taip pat yra labai krūvina. Taigi vyriausybė teigia, kad reikia papildomų veiksmų nacionaliniam saugumui užtikrinti. Labai svarbu, kad Europos parlamentas pasiūstų labai aišku signalą ir parodytų, jog paremė e, Meksikos vyriausybės pastangas užkirsti kelią nusikaltimų ir kartu apsaugoti gyventojus. Kita vertus, turime padrasinti Meksikos valdžios institucijas, laikytis teisinės e, teisinės viršenybės principų. Dėkuoju kolegai Breda ir dabar pusantros mintis kolegė Gomes. Smurtas Meksikoje yra susijęs su priekyba narkotikais bei su skurdu ir ekonominė krize. Labai svarbu yra kovoti su nebaudžiamumu reikia iš esmės gerinti teisingumo sistemą tam, kad būtų užtikrinta liudininkų ir aukų apsauga. Daug jaunų moterų kenčia dėl smurto, kurį sukelia prekyba narkotikais. Kaip žinia, Meksike daugiausia moterų pasaulyje yra nužudoma. Valdžios institucijos turi imtis veiksmų tam, kad būtų nubausti e, nusikaltimų nusikaltimus įvykdę asmenys, lygiai taip pat reikia kovoti su žmogaus teisė. Teisų pažeidinėtojais. ES yra Meksikos strateginė partnerė. Reikia būtinai kovoti, padėti tiems, kurie gina žmogaus teisės, nes be žmogaus teisų nėra demokratijos. Dėkuoju kolegi Gomes, toliau kolega Černetski, vieną minutę prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai ką tik girdėjau parlamente raginimą nepasirašyti susitarimą su Meksika. Nesuprantu tokio raginimo. Juk mes gyrėme Meksiką jos prezidentą už griežtą kovą su narkotikų mafijos karteliais. Ir mes palaikome Meksikos pastangas bet kartu, aišku, atkreipiame dėmesį ir egzistuojančias problemas tam, kad Meksika nepažinėtų žmogaus teisų. Tačiau kita vertus, turime suvokti situaciją šalyje, kuri jau dešimtmečius kovoja su organizuotu nusikalstamumu. O dabar šios šalies prezidentas paskelbė karą. Tok tokiai nusikaltimų rūšiai ir turime palaikyti jį. Na, o vėlgi, kai kalbame aukas, reikia svarbu, svarbu pabrėžti, kad jie nebūtų diskriminuoja. Dėkuoju kolegai Černetskiui, kolegai Stavarės vieną minutę. O sindicato mexicano dos eletricistas foi cercado. Ačiū, mėly kolegos. Meksikos profsąjungos buvo apsuptos policininkų, maždaug 100-200 policininkų apsupo profsąjungas ir štai buvo dabar paskelbtas profsąjungų numatomas streikas ir profsąjungų vadovai tapo kaip ir įkaitais. Mus šokiruoja tokie veiksmai prieš profsąjungas. Mes kalbėjome jau apie nebaudžiamumą, kurį praktikuoja vyriausybė Meksikoje tam tikrų nusikaltelių atžvilgių. Štai jeigu ministras pirmininkas kovoja su narkotikų priekeiviais ir tuo pat metu su profsąjungomis, tai atsiranda nebaudžiamumo situacija. Tokių dalykų negalima leisti atsirasti demokratijoje. Taigi mes smerkėme tokią situaciją. Meksikos vyriausybė veikia visiškai neefektyviai Ačiū. Suvait, tyreitinai namdo. Ačiū kolegai Tavariš, pasisakė frakcijos atstovai, dabar žodis kolegai Korvalai. Aš norėčiau pabrėžti šios rezoliucijos svarbą dėl dviejų priežasčių. Meksikoje veikia didžiausi, stambiausi narkotikų kartelį, kurie atsakingi už 15 tūkstančių žmonių žūti. JAF ir Meksikos pasienyje nei armija, nei policija negali perimti situacijos kontrolės, todėl atsakomybė už šias problemas atitenka narkotikų kartelėms. Tarptautinis žmogaus teisų organizacijos taip pat pas, pasmerkė Meksikos valdžios atstovų išpolius prieš žmogaus teisų gynėjus. Daug žmonių rizikuoja savo saugumu siekdami ginti žmogaus teisės Meksikoje. Mes negalime taikstytis su tokia nebaudžiamumo situacija. Ačiū poniai Korholai, dabar ponė Tikau vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Meksikos vyriausybė privalo įsipareigoti, prisimti įsipareigojimus kovoje su e, narkotikų karteliais laikyti žmogaus teisų nuostatų. Tijuanos ir Ciudad Juarės miestai 2009-aisiais buvo vieni iš pavojingiausių pasaulyje 2007-aisiais metais Meksikoje kovojant su narkotikų prekeiviais žuvo 17-15 tūkstančių žmonių, 2009-aisiais buvo daugiau nei 7 tūkstančiai aukų. Ekonominė krizė Meksikoje gali sukelti socialinį konfliktą, nes pagrindinės narkotikų vartojimo priežastys yra blogas įsilavinimas bei skurdas. 7,5 milijono jaunų Meksikos žmonių e, neturi e, deramų gyvenimo sąlygų ir neturi prieigos prie švietimo. Taigi reikia gerinti teisinę situaciją, teisės viršenybę bei ekonominį bei socialinį saugumą Meksikoje. Kitas kalbėtas ponas Posiltus. Meksika nėra diktatūra ir yra demokratinė valstybė. Mes varstame žmogaus teisų pažeidimo atvejus Meksikoje. Taip pat apie tai kalbėti negalima. Pagrindinė Problema Meksikoje yra ta, kad ši valstybė mūsų strateginis partneris dešimtmečius kenčia nuo sunkios, galbūt mirtinos lygos, todėl privalu rasti tinkamą gydimo terapiją ir gydytojus nuo šios lygos. Prezidentas Kalderonas ir jo šalininkai yra šie gydytojai. Tai nereiškia tačiau, kad jie gali taikyti bet kokias terapijas, tačiau mes turime juos palaikyti. Labai svarbus yra 12 rezoliucijos punktas, kuris teigia, kad mūsų finansinės priemonės privalo būti stipriau e, naudojamos tam, kad būtų stiprinama teisinė valstybė, jos struktūros bei Meksikos vyriausybė, siekiant užkirsti kelią valstybės susiskaldimui, siekiant kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir nebaudžiamumu. Tačiau mes negalime šių tikslų pasiekti išaldydami arba nutraukdami savo kontaktus su Meksikos vyriausybė. Atvirkščiai reikia juos stiprinti. Dėkoju kolegai posaltai, perkime prie e, spontaniškų pasisakymo raundo, kolega Milan Močt. Na, mūsų visus e, verčia susirūpinti smurtas sudat kurias. Tačiau Meksikos vyriausybės taikomos priemonės kovojant su šią situaciją yra tinkamos. Taip pat labai palaikau prezidento Kalderon kovą su narkotikų priekyba, nes narkotikų priekyba kelia grėsmę mums visiems. Taigi mes turime paremti Meksikos institucijos šioje sudėtingo kovoje. Per pastarosius dešimt metų Meksikoje vyko modernizavimo, vyriausybės modernizavimo modernizavimo procesas ir jį taip pat skatino ir prezidentas Kalderon. Taip pat Meksika prisėmė ir tarptautinę atsakomybę, pavyzdžiui, aktyviai dalyvavo jungtinių tautų veikloje. Taigi mes parlamente turime pasinaudoti savo kukliomis priemonėmis tam, kad būtų stiprinama strateginė partnerystė su Meksika, kuri buvo pradėta 2008 metais. Madride buvo pradėta ambicinga bendrų veiksmų plan, programa, kadangi yra įvairių galimybių spręsti tokius iššūkius kaip organizuotas nusikaltamumas, o konkrečiai priekyba narkotikais. Dėkuoju kolega Milan Mon ir kolega To Tenok. Vieną mintę dėkuoju, ponė pirmininkė. Meksika ilgai buvo viena, didžia, viena iš tų šalių, kuri per kurią būdavo siunčiami narkotikai į JAV narkotikų rinkas. Tačiau vėlgi Meksiko yra šalis, kurioje yra šimtas milijonų gyventojų, yra svarbi um, svarbi e, partnerė, tačiau labai verčia susirūpinti tai, kad Meksikoje pačioje narkotikų, ypač kokaino sunavartojimas labai išaugo ir atrodo padėtis nuolat prastėja, žmonės žudami, ypač žurnalistai informavę apie šiuos įvykius, o taip pat ir skurdas nepadeda užtikrinti teisės nes valstybės principų daugelį Meksikos regionų. Gal prezidentas Galdaronas susidūrė su labai dideliais iššūkiais ir ES turi padėti jam jo pastangose, be kita ko, pavyzdžiui, stiprinti teismų sistemą tam, kad galėtų tinkamai būti nubausti. Dibausti e, narkotikų priekeiviai ir aš pritariu ir armijos kaip laikinos priemoniai pasitelkimą. Dėkoju. Uh, spontaniškų pasisakymų raundas ir pap, baigėsi ir pabaigai žodis komisarui Patočnikui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, iš tiesų, e, niekad, kaip niekad didelis smurtas Meksikoje labai padidino nesaugumą gyventojams. Ir komisija yra labai susirūpinusi dėl šios situacijos. Žinome, kad Meksikos valdžios institucijos viską žiūri labai rimtai ir deda daug pastangų ir taiko priemonės problemą išspręsti. Prezidento Kalderono kova su organizuotu nusikaltimumu yra pagrindinis prioritetas. Ir be karinių pas, dalinių panaudojimai kovai su narkotikų priekyba. Taip pat Kalderonas stiprina ir teisinę sistemą. 2008 m. rūpiučio mėnesį buvo patvirtintas saugos priemonių paketas, pagal kurį siekiama sustiprinti Um, teisinę sistemą Meksikoje. 2008 metais Meksikos kongrese buvo patvirtinta teisinės sistemos reforma ir kuri leistų išspręsti pagrindinės baudžiamosios teisės problemas Meksikoje, nors vėlgi suvokėme, kad įgyvendinant šią reformą reikės ilgalaikių pastangų. Meksika taip pat deda daug pastangų bandydama uh, reaguoti žmogaus teisų pažeidimo atvejus, o konkrečiai uh, bandant, kov, bandant kovoti su žodžio laisvės pažeidimais, į kuriuos atkreipia dėmesį pilietinė visuomenė. Taigi Meksikos vyriausybė yra sukūrisi ypatingo prokuroro postą, kuris turėtų gilintis į žurnalistų nužudimus 2006 metais. Taip pat buvo pagerinti federaliniai įstatymai, kurie skirti kovoti su smurtu nukreiptų prieš moteris. Naujame federalinėme e, įstatymė taip pat yra nuostatos, kurios, pagal kurias galima bus kovoti su priekyba žmonėmis. Jung Jungtinių tautų kontekste Meksika įsipareigoja ginti žmogaus teisės, taikyti atitinkamus uh, įstatymus ir kurie atitiktų tarptautinius žmogaus teisės apsaugos standartus. Taigi, Taigi ir atitinkamose rekomendacijose, kurios buvo patvirtintas Meksikoje, atspindėti šie tikslai. Taigi Meksika pademonstravo, jog ji domisi ir nori su ES aptarti šios klausimus. Visai neseniai per e, Briuselį įvykusi Meksikos ir e, ES jungtinio komiteto posėdį lapkričio mėnesį. Taigi Meksika pademonstravo, jog ji norėtų bendradarbiauti. E, Kankūne 2009 metų pabaigoje buvo surinktas tarptautinis seminaras skirtas teisėtam jėgos panaudojui apginant žmogaus teisų. Ir prieš šį seminarą vyko ekspertų konsultacijos ir buvo parengtas dokumentas apie tai, kaip e, vietos valdžios institucijos laikosi žmogaus teisų. Taigi ši iniciatyva papildo neseniai patvirtintą federalinį įstatymą dėl teisinės sistemos bei ir tai taip pat perimti ir kitus federalinius įstatymus. Nauja strateginė partnerystė su Meksika leis remti Meksikos pastangas užtikrinti teisinės valstybės principus. Na, šiuo metu derimasi dėl formalaus Meksikos ir ES dialogo skirtos saugos klausimams, o taip pat ir dėl platesnio masto bendradarbiavimo agentūrų kontekste, kaip Eurojustas, ES narkotikų priežiūros ir priklausomybės centro ir panašių agentūrų veiklos srityje. 2007 metais buvo parengta ataskaita, pagal kurią turėtų būti stiprinama teisinė sistema Meksikoje ir bendradarbiavimas yra numatytas 2009-2013 metų laikotarpį. Taigi apie bendrad galima teikti, kad Meksika iš tikrųjų susidūrė su dideliais iššūkiais tokiuose srityse kaip e, viešasis saugumas ir žmogaus teisė apsauga. Taigi Meksikai nėra lengva ir situacija toli gražu netobuli. Tačiau vėlgi sąžininkai būtų pasakyti, jog Meksika yra pasiryžusi E, vykdyti veiksmingą viešojo saugumo politiką, užtikrint ir žmogaus teisės. Taigi mes toliau paremsime Meksiką jos pastangose. Labai ačiū komisarui Patočnik. Taigi galime baigti svarstyti šią rezoliuciją, balsavimas įvyks, kaip tarsime kitą temą. Dabar galime perėti prie Pietų Korejos. Ji paskelbė legalę mirties bausmę.